Stimați colegi, kolegos, kviečiu visus susėsti. Ketvirtadienis visi nori suspėti į traukinį ar lėktuvą, taigi kviečiu pradėti darbą. Pirmiausia, norėčiau paskelbti Štai koks būtų mano pranešimas. Pagal 166 darbo tvarkos taisyklę pirmininkas nusprendė skirti bausmę ponui Degraf už jo elgesį balsavimo metu spalio 28 dienos posėdžio metu. Jis, jam bus bauda išskaičiuota iš dienpinigių penkioms dienoms. Sprendimas buvo informuotas suinteresuota. Suinteresuotas narys buvo informuotas apie sprendimą. Now, I will, uh, I will speak in Romania. Dabar kalbėsiu rumuniškai. Aš gavau EKR frakcijos vardu štai tokį prašymą. Pona